Parlamentas patvirtino rezoliuciją šio klausimu. Kaip pabrėžta Madride, e, rugsėjo 17-ąją, bet koks priimamas sprendimas turi būti priimtas Libijos, bet koks tarptautinės bendruomenės kišimasis yra nepriimtinas, nėra e, karinio sprendimo šiam krizijai, o nacionalinis dialogas turi apimti visus. Taip pat reikia geriau koordinuoti visų partnerių veiklą siekiančių tikslų. ES turi e, aktyviai paremti ANSMIL misiją jos pastango, pastangose. ES e, parama turėtų apimti daugiau nei vien kalbas, teikti, turėtume teikti te, e, praktinę paramą jungtinių tautų misijai, e, pastangas koordinuoti tarptautinių lygmenių su, Libijos, su, su, su pašnekovais Libijoje. Minėjau jau e, ir tarptautiniais donorais, minėjau Madrido konferenciją e, Madride rugsėjo 18. Taip reikia aktyviai dirbti su šalies kaimynais ir regioniniais veikėjais, kad jų veiksmai dar nepablogintų dabartinės padėties. Taip pat reikia išnagrinėti galimybės pritaikyti sankcijas tiems, kurie kelia grėsmę taikai ir e, su, persitvarkimams Libijoje, kurie vyksta sunkiai. Čia noriu paminėti jungtinių tautų. E, pabėgėl, žmogaus teisų įgaliotinio biuro raginimus. Kaip akcentuojama parlamento rezoliucijoje, kurią minėjau, svarbiausias prioritetas ir Libijai, ir tarptautiniai bendruomeniai yra pasiekti ugnies nutraukimo ir užtikrinti, kad visos susijusios pusės įsitrauktų į nacionalinį dialogą. UNSMIL misija paragino kariaujančias pusės pradėti dialogą. Jis, turė, jis turėtų prasidėti e, rugsėjo 29. To susitikimo tikslas patvirtinti pagrindinės gairės, kurių, e, kurios paremtų politinį procesą. To susitikimo e, detalesnė informacija nėra žinoma. Vadovaujant jungtinėms tautoms, ES yra pasirengusi paremti šį procesą, kuris turėtų tapti, kuris turėtų užtikrinti, kad e, persitvarkymo procesai Libijoje vyktų sklandžiai ir normaliai, kad visos karaujančios šalis susėstų prie uh, E, stalo ir susitartų dėl svarbiausių principų. Atmestų smurtą, atmestų užsienio šalių kišimasi ir sukurtų sąlygas tokiem per, pertvarkymam šalyje, kurių, kurių imtųsi Libija ir užtikrintų, kad visos šalies e, tautinės e, grupės rastų sutarimą. Tai yra svarbiausias mūsų prioritetas. Ačiū. <coughs> would like to ask now Mr. John O'Rourke. Dabar norėtume suteikti žodį ponai Žan Orok, kuris atsako už arabų pusęsalį, Iraną ir Iraką. Ačiū, pirmininkai, aš taip pasitengsiu susikalbėti trumpai. Pastarųjų dviejų parų įvykiai buvo nepaprastai svarbus keletas šimtų tūkstančių e, pabėgėlių kurdų iš Sirijos e, pasirodė prie Turkijos sienos. E, taip pat prasidėjo Sirijos apšaudimas, kuriam vadovauja ją pajėgos. Kadangi turime nedaug laiko, tenka apsiriboti pasisakymę ir noriu pasakyti, kad turime būti pasirengę e, ilgesnės trukmės laikotarpiu kovoti su islamo valstybės organizacija. Noriu pakalbėti apie ES indėlį į e, Irake ir Sirijoje prasidėjusią krizę. Visų pirma, krizė, krizės Irake ir Sirijoje yra kai kuriais yra panašios dėl to, kad jas sukėlė ISIL organizacija arba ISIS organizacija. Ir mes turime atitinkamai parengti savo atsaką. Manau, kad galime tą atsaką analizuodami kalbėti apie penkis svarbius dalykus visų pirma reikia izoliuoti ISIL organizaciją, užkirsti jai e, prieigą prie finansavimo, ginklų, taip pat Mm, užkirsti kelią džihadistų kovotams pasiekti ISIL kontroliuojamą teritoriją ir e, ar sugrįžti į, į, į mūsų šalis. Komentuodamas šios aspektus noriu pasakyti štai, ką e, sienos toje pasaulio dalyje yra labai porėtos, kontrabanda nafta yra svarbus įplaukų šaltinis ISIL organizacijos ir mm, mm, ji naftos kontrabandą užsima jau ilgą laiką, bet jie to neišrado. Tiesiog pasinaudojo e, turėtą poziciją. Šią problemą spręsti nelengva, nes mūsų sankcijos nėra skirtos kovoti su nedidelio masto organizacijomis, veikėjais, kurie nedidelius naftos kiekius kontrabandą išveža per sieną. Turime ne tik bandyti atriboti ISIL organizaciją nuo viso pasaulio. E, kaip žinome, Irake prasidėjo karinis atsakas ir tos pastangos susilaukė tarptautinės paramos, taip pat veiksmai persikėlė ir į Siriją. Per pastarąsias kelias dienas pamatėme, kaip sunku su ISIL kovoti tik tai vien, vienu frontu. Ta, jie buvo nustumti į šiaurės vakarų Iraką ir pabėgėlių srautas e, iš Sirijos iliustruoja ISIL organizacijos gebėjimą atsitraukti iš tų mūšio laukų, kurie yra puolami ir atakuojami ir, ir greitai perdislokoti pajėgas kitur. vertinant karinį atsaką ir susijusius sunkumus, bent jau Irake matome, kad to, to, tos šalies vyriausybė yra mūsų partneriai paprašę tarptautinės pagalbos ir mes tą pagalbą teikiame. Sirijoje situacija kitokia. Asado režimas nėra e, Europos partneris. Šiuo atveju yra ir kitų niuansų. E, E, apgin, kokio nors partnerio apginklavimas vidurio rytuose iš principo yra pasmerktas reikalas ir mūsų valstybės bei jungtinės valstijos teikia ginklus kurdams Kurdistane, bet turime suvokti ir nepamiršti kokiamis pasiekmėmis, kokiamis pasiekmėmis tai grėsia ilgesnės trukmės laikotarpiu. Kalbėjau apie mm, izoliavimą, apie karinį atsaką. Reikia nepamiršti ir politinio atsako. Krizė neatsirado iš niekur. Sunitų bendruomenė buvo labai nusivylusi. Sunitų bendruomenė Irake buvo, buvo nusivylusi ir susidariusią situaciją ir nauja šalies vyriausybė suvokia, kad ji privalės elgtis taip, kad įtrauktų visus ir išsklaidytų e, baimės ir susvetimėjimo jausmą. Vienas iš mūsų laukiančių išbandymų e, vidaus reikalų ministro paskirimas. E, to e, ministro skirima buvo laukta, kol bus iki galo suformuota vyriausybė. E, ir paskyrus tą ministrą, tai bus, jo paskirimas bus svarbi žinia visiems irakiečiams, tai reikš tam tikrus ženklus ateičiai. Politinis atsakas. Turime nepamiršti, kad sunitų genčių vadai, kurie dėl taktinių sumetimų šliejasi prie ISIL, sukilimo metu E, jų persimetimas prie vyriausybės yra rizikingas ir to, ta, tą procesą kontroliuoti ir valdyti nėra lengva, tai susijęs su, su fizinė ir politinė rizika žmonėms, kurie bandys to imtis. Ir taip pat turime nepamiršti, kaip svarbu dirbti draugę su regioniniais partneriais. Turime būti atsargus, kad mūsų atsakas nebūtų suvokiamas kaip vakarų susipriešinimas su Irako ir Sirijos gyventojais. Bet regioniniai, mūsų regioniniai partneriai turi ir kitų savo tikslų. Yra ir regioninės įtampos šaltiniai tarp Saudo Arabijos ir Irano. Vienas iš jų įtampos tarp Saudo Arabijos ir Turkijos. Kitas pavyzdys to reikia nepamiršti ir dirbti su mūsų partneriais, kad ta įtampa būtų įveikta ir mm, kad mm, būtų sutelktos pastangos kovai su bendru priešu. Aš to baigsiu savo pasisakymą ir jeigu bus klausimų, aš vėlai juos atsakysiu. Ačiū. Labai ačiū. Keturi parlamentarai nori kalbėti, prašyčiau kalbėti labai trumpai. Diskusiją galėsime pratesti ir 15 valandą, kai e, susitiksim. Rasim laiko. Visko dabar padaryti negalim, nes po 10 minučių reikėti kitą komitetą. Pirmiausia, ponas Danžon. Merci, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Mes kalbame apie tai, kad ši teroristinė uh, E, organizacija, islaminė valstybė turi būti izoliuota, šiandien yra karinė ir yra įmamasi karinių priemonių su ją kovoti, tai yra gerai, bet problema iš esmės yra ta, kad reikia išsiaiškinti, kokiu dar yra grupių. Iš tiesų mes matome, kad e, e, reikia galvoti apie kitas teroristinės grupės ir jų veiklą. Ir pastarojo meto jų išpolius prieš Libaną. Matome, kaip uh, E, Libano karys e, buvo nužudytas ne islamo valstybės, o kitų teroristinių grupių. Žiniasklaida skiria labai daug dėmesio islamo valstybė, tai yra suprantama, tai yra pakrista, bet nereikia, kad mūsų politikoje, mūsų veiksmuose būtų pamiršta, pamiršta kad Irake ir Sirijoje yra ir kitų teroristinių grupių, kurios, aš galiu pasakyti, irgi yra labai pavojingos nes e, jau internacionalistinė uh, politika, strategija yra žymiai e, žiauresnė negu islamo valstybės. Jūs kalbėjote apie e, valstybių, užsienio valstybių fundamentalų indėlį. Turkija, aš pirmiausia turiu galvoje, Turkija yra kandidatė į Europos Sąjungą. Taip, jos valstybė yra chaotiška, bet vis tik tai visos valstybės kandidatės turi tenkinti tam tikrus reikalavimus susijusius su užsienio politika ir užsienio politikos konvergencija. Tai turi būti daroma kartu su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Ir kai mes kalbam apie islamo valstybę ir teroristinės grupės, mūsų draugai turkai ne visuomet elgesi suderintai su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Todėl šiuo atveju Europos ES turėtų galvoti e, apie bendrus veiksmus, ne apie pavienių valstybių narių, apie visų, visos sąjungos veiksmus. ES turėtų savo teisės aktus susijusius su, e, su kova su terorizmu peržiūrėti, juos atnaujinti. Prancūzija dabar e, parengė naujausią versiją, kad galėtų sustiprinti e, kovą su e, džihado propaguotojais. E, visos ES valstybės narės turėtų turėti strategiją ir suderintus teisės aktus, e, kokiu lygmeniu tai turėtų būti daroma, aišku, tarp vyriausybinių lygmenių, bet ir Europos komisija turėtų organizuoti konsultacijas, kad būtų e, suderinti teisės aktai, kad būtų pasiekta konvergencija. Daktaras Tenukas dėl Libijos, kuri labai greitai tampa žlungančią valstybę. Rinkimai parodė, kad labai nedaug paramos buvo pademonstruota islamo grupuotėms, jų brudalumo ir žudimo kampanijos, įskaitant e, mirties bausmių įvykdymas praeitą savaitę, jei neklystų, 19 metų e, internetinio e, dienoraščio rašytojo nužudimą e, vis dar vyksta. Dabar, kai kalbame apie Iraką, apie ISIS, suprantame, kad mūsų į pietus nuo mūsų valstybės e, įsitvirtina teroristinė valstybė. O mano klausimas būtų apie Sudaną ir Katarą. Tai yra labai didelė, ypač Kataras, didelė investuotoja į mūsų valstybės nares. Ir jos indėlis į teroristų apginklavimą yra nebejotinas. Aš e, manau, kad mes e, turim suprasti, kad jie padaro žymiai daugiau negu Europos Sąjunga. Dėl Sudano ir Irako ISIS kelia labai didžiulę grėsmę visam regionui. Irano kabani kovos buvo vykdomos kurtų pajėgų rankomis. Ar ES kalvoja peržiūrėti PKK statusą ar Sirijos partnerių statusą, kad būtų galima užkirsti kelią įsisplėtrai, ypač kai kalbama apie kabanį. Taip pat dėl Turkijos vaidmens po 49 įkaitų, tai yra diplomatų, kurie buvo sulaikyti Mosulė paleidimo, dabar e, yra tikimasi, kad bus pradėta iš Turkijos pusės e, kovoti su ISIS. Dar prie, prieš keletą metų Turkija remdavo ISIS ir e, užmerkdavo akis prieš ISIS veiksmus e, pasienio miestuose su Turkija. Jie sakydavo, kad tos grupuotės bando kovoti su Asadu. E, Gracias, señor presidente. Quiero referirme en concreto al tema. Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau e, grįžti prie Libijos. Dėl Sirijos ir Irako aš sutinku su ką tik kalbėjusiais kolegomis. E, atvirai kalbant, retai kada tokių retorinių pareiškimų esu matęs kaip dabar. E, dažnai jie neturi nieko bendro su realybė. Tai tarsi litanija, labai daug gražių intencijų, bet tai neturi nieko bendro su to, kas vyksta iš tiesų. Geriausias pavyzdys tai yra tam tikra mantra, kuri tekste nuolat kartojama dėl moterų esminio vaidmens, nes jos e, yra labai svarbios Libijos e, pasikeitimuose, ką tas turi bendro su realybė. Kitas pavyzdys 14 straipsnis, kuriame yra kalba apie ginklų platinimą Libijoje nors kiek susipažinę su Libija žmonės žinos, kad ta valstybė negauna ginklo, jos eksportuoja. Pažiūrėkite į Fufla, Katun, Mursuk ir e, valstybės pietus, ypač Sepa. Tai suprasite, kad ten yra tikra pragaro uh, Um, tikras pragaro sandėlys, nes ten yra kaupiama daugybė ginklų, kurie yra eksportuojami į Sudaną, į Nigeriją, į Malį. Mes kalbame apie ginklų platinimą tai ir bandome tarsi pasakyti, kad tai yra susiję su kontrabandininkais ir ginklų importuotojais į Libiją. Aš galiu pasakyti, kad jeigu jūs ginčia, teigiate taip, jūs nesuprantat, kad vedasi Libijoje. Libijoje nėra vyriausybės. Egzistuoja tam tikra simbolinė to bruk vyriausybė, retorinė vyriausybė E, generalas, generolas e, vienas ją globoja, Tripolėje yra kita vyriausybė, bet realiai ne viena valstybės vyriausybė, ne viena valdžios instancija neturi nieko bendro su tuo, kas iš tiesų dedasi valstybėje. Kalbant apie diplomatinius santykius, e, kalbame apie savų tik interesų propagavimą. Yra daugybė kontrabandininkų, kurie bando vieną ar kitą parduoti. Šiame dokumente apie tai nėra kalbama. O Libijos pietuose, Hun regione ar Gup regione e, yra įsisteigusi tarsi atvira zona. E, ir ten yra viskas perkama ir parduodama nelegaliai į Nigeriją ir į kitas valstybės. E, yra sukurtas net toks centrinis koridorius, centrinis praėjimas korbų e, teritorijoje, kuris yra naudojamas kontrabandai pervežti. Ta problema labai rimta. Mes kalbam apie Nigerijos e, ir kitų regionų įvykius. Boka Haram, aišku, yra labai svarbu, apie tai visi mes kalbame. E, kai šimtus moterų ir mergaičių jie pagrobė visų laikraščių pirmuosiuose puslapiuose atsidūrė tas pavadinimas. Bet tai vyksta ne tik dabar, tai jau daug metų tokie pagrobimai būdavo vykdomi. Ir kalbam apie dėrybas, bet dėrybų šalis turi būti iš tiesų suinteresuotas dėrybomis, matyti prasmę jose. Kitas dalykas – naftos eksportavimas. Čia mane šis tas stebina. Tarsi prašome Libijos vyriausybės, kad ji uh, E, vadovaudomis taisyklėmis eksportuodama naftą. Čia būtų lygiai tas pats, kaip paprašyti, kad vandeninas atsitrauktų. Tai neturi jokios prasmės. Turime suprasti, kokio masto yra tie prekybos rautai. E, o koks yra įsis islamiškosios valstybės tikslas kontroliuoti naftos transportą, ypač Turkijos regione. Mes kalbame apie masinius kiekius, milžiniškus kiekius. Tūkstančiai sunkvežimių kiekvieną dieną pervažiuoja Turkijos sieną. Kontrabandiniai pardavimai, pervežimai yra vykdomi. Tūkstančiai, tūkstančiai sunkvežimių tuo keliu pravažiuoja ir tai yra susiję su naftos eksportu. Um, egzistuoja ir milicija, bet egzistuoja ir e, vamzdynai, e, naftotiekiai kontrabandiniai naftą išvežti. Jau dešimt minučių šįryt kalbė ir dabar dar penkias minutės, bet noriu leisti ir kitiems žmonėms pasakyti. Pues concluyo simplemente, señor. Thank you cerremos de una. Noriu tik užbaigti. Turim labai aiškiai e, pasakyti, kokia mūsų pozicija. Mano klausimas jau pateiktas. Madame. Merci, Monsieur le Président. Deux brèves remarques. Ačiū pirmininkė. Dvi trumpos pastabos dėl dviejų svarbių temų. Pirmiausia, dėl Libijos ir e, skirtingų genčių e, kivirčių, ginčių, reikia pasakyti, kad jie amžių amžius tęsiasi. Šiandien mes iš esmės kalbame apie nevienodą turto pasiskirstimą Libijoje. Pirmiausia, turtą, kuris ateina iš naftos. Ir be to, ką kas e, jau buvo pasakyta apie tą šalis, naftos eksportas yra vienas iš svarbiausių. Ką mes siūlome, jeigu mes norime iš tiesų įsikišti, mes tarsi turime pradėti reguliuoti turto padalyjimą valstybėje, kitaip mes nebūsime jaučiami. Kitas dalykas – Irakas ir Sibirė, Sirija. Aš suprantu, kad reikia islamo valstybę Daesh izoliuoti, kad ji negautų ginklų, kad e, negalėtų įvažiuoti džihadistai į mūsų valstybės, bet aš taip pat manau, kad reikia bandyti tas organizacijas izoliuoti nuo Irako visuomenės. Mes žinome, kad e, arabų pasaulyje labai svarbu vaidmenį tos organizacijos atlieka, o skirtingų valstybių pareigūnai bijo tų arabų teroristų ir dėl to jie e, negauna pasitikėjimo visuomenėje. Aš manau, kad mes turėtume atviriau negu šiandien įvardinti, e, kaip elgesi skirtingos valstybės. Ne tik apie Turkiją turim kalbėti, visos arabo valstybės realiai dalyvauti turi e, E, tų teroristinių organizacijų pasmerkime ir konkrečiuose veiksmuose prieš ją. Mes galiausiai turime remti prieš pastatyti nuosaikiuosius musulmonus e, ekstremistams. E, Ir tik taip e, mes e, galėsime pakeisti tą struktūrą, kuris susiformavo bėgant metams. Turim skirti visą dėmesį tam, kad aiškiai atskirtume nuosaikiuosius ekstremistus ir integralistus. Ačiū. Ačiū. Dabar siūlyčiau perkelti tiesiog mūsų diskusiją 15 valandą. 15 valandai. Tie, kas dar norėjote pasisakysite, busite pirmieji 15 valandą, nes dabar turime išjudėti, turime eiti į svečius, į kitą komitetą, biudžeto reikalai. Taigi pratesime trečią valandą. Tik tikiuosi, kad ne vien tik ponia Greslė ateis, gal kiek daugiau susirinks į posėdį. <laughs>